Well, good afternoon. I've delayed a few more minutes. Labą dieną. Luktelėjau keletą minučių tikėdamasi, kad e, prisijungs prie mūsų dar keletas narių, tačiau manau, kad nemažai jų yra įstrigę IFH e, triologe ir teks dirbti jų nesulaukus. Mūsų, pas mus šiandien atvyko uh, E, Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto pirmininkas Karlosas Tavaresas. Tikrai džiaugiuosi, kad mes dėl IFM direktyvos susitarėme. E, gruodžio 1-9 metų mes susitarėme dėl svarbaus dokumento ir dabar nuolat vyksta uh, susitikimai tarp mūsų komiteto ir trečio lygio Lamfolusi komiteto. Tikimasi, kad taip ir turi būti, susitikimai su priežiūra vykdančiomis institucijomis. Ir ponas Tavaresas, e, paprašysiu jo pristatyti trumpai CSR e, veiksmus bei planuojamas iniciatyvas, kurių ketina imtis atsižvelgia į naują finansinės priežiūros sąrangą, kuris įgalioja nuo 11 metų sausio pirmosios dienos. Aišku, yra nemažai teisėjų, kurios pasiūlymų, kuriomis remsi savo darbę šios trys priežiūros institucijos. Po jo įžanginio žodžio vyks diskusijos su nariai. Taigi ačiū, kad atvykote ir žodis jums. Much, uh, Chair, Ačiū, ponė pirmininkė, garbingi parlamento nariai. Nepaprastai malonu atvykti čia pirmą kartą. Atvyksta čia kaip Cesar pirmininkas, bet akivaizdu, kad Cesar yra reguliariai atstovaujama parlamente esame atskaitingi ir savo įsipareigojimus tengiamės vykdyti. Kiek anksčiau išdalyjame savo pusmečio ataskaitą apie tai, ką mes nuveikėme per praėjusius šešeris mėnesius, trumpą informacinį pranešimą taip pat padalinome, ten yra pusmečio ataskaitos santrauka, bei taip pat mano asmeninius, asmeninį pasisakymą jūs turite. Aš e, stengiuosi daugiau žiūrėti į ateitį, neapsiriboti pasakojimo to, ką padarėme anksčiau. Drįsiu pradėti nuo e, to, ką mes turime pasimokyti iš e, esamos ir dėja besitęsiančios finansinės krizės, trys svarbiausios išvados, kurias reiktų padaryti, būtent reikia panaikinti priežiūros e, spragas, kad būtų, būtų taikomi teisės aktai visiems finansiniams produktams, e, finansinėms institucijoms, kaip alternatyvių finansinių fondo e, valdytojai. Tikrai sveikinu, kad jums pavyko susitarti šio klausimo, ponė pirmininkė. Toliau skaidrumas rinkos ir finansiniai produktai turi būti skaidrus, reikia pateikti visą informaciją vartotojams ir priežiūros institucijoms, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti situaciją. Ir trečioji išvada - sisteminė rizikos nereiktų apriboti tik bankams, bet taikytų bendrai e, vertybinių popierių rinkai finansiniams institutams. Ta jau vertino Ajosko bei buvo patvirtinti du nauji principai, būtent vertybinių popierių rinkų priežiūros komitetas yra įtrauktas į sisteminės rizikos vertinimą, bei Josko pasisakymą reiktų pacituoti. E, tai, kas gali sukelti finansinę riziką, gali nulemti tam tikrų finansinių produktų elgesį ir bei gali sukelti rinkos vientisumui problemų, bet to e, mažėja pasitikėjimas rinkoje, nes nėra teikiamo tinkamų apsaugos standartų, trūksta ataskaitos teikimo reikalavimo ir kitų reikalingų dalykų. Taigi sisteminė rizika nėra tik reguliuojančių institucijų reikalas, bankų reikalas, bet ir vertybinių popierių mm, rinkos priežiūros institucijų problemą. E, Finansinis stabilumas turi tapti simetrinę koncepciją, būtent pernelyg stipriai augančios kainos ir rinkos gali sukelti tokį bet neigiamą poveikį, kaip stiprus rinko ar kainų mažėjimas. Taigi abiems atvejais reikia turėti tinkamą atsakymą. Mes CESR šiam klausimui skiriame ypatinką dėmesį, pabrėžime e, ekonominės analizės reikalingumą ir vertinant finansinių rinkų pažeidžiamumą ir nestabilumą Mes per, keičiamės informaciją šioje srityje ir praėjusią Liepą pirmą kartą paskelbėme apie tai informaciją viešai su ECB ir kitais trečio lygio komitetais bendradarbiaujame, siekime užtikrinti, kad e SRB tinkamai funkcionuotų nuo kitų metų sausio pirmosios dienos. Kokių reformų reikia, pagrindiniai uždaviniai turėtų būti užtikrinti saugesnės rinkas ir infrastruktūras. Ir čia C rinkos yra labai. Nebiržinės rinkos čia yra labai svarbios, taip pat išvestiniai produktai turi būti tinkamai apimti, papildomos reglamentuojantis rytį piknaudžiavimo rinkoje direktyva turi būti išplėsta, tai bus svarbiausias instrumentas kovoti su piknaudžiavimu rinkoje bei atskirti tai, kas yra piknaudžiavimas rinkoje ir kas yra teisėta spekulacija. Taip pat sveikinu e, naujausią e, komisijos pasiūlymą dėl short sellingo ir Credit Default Swap, apsikeitimo kreditų riziką. Cesar, aišku, teikia pagalbą dėl OTC ir išvestinių produktų rinkos, taip, tai yra EMIR reglamentas. Mes saky, pažymime, kad tai subalansuotas pasiūlymas ir labai reikalingas. Tai, kad rinkos yra vis globalesnės, reikalauja, jog finansiniai teisės aktai apimtų ir tai, kas vyksta kitose teisinėse sistemose, ypač e, tokiuose kaip JAV, kur yra labai susijusi su Europa. Pripažintumėme, kad Dodd-Frank aktas yra susijęs su OTC ir išvestiniais produktais, bet yra ir tam tikrų skirtumų dėl įgyvendinimo Yra esminių skirtumų, to negalima pamiršti ir turi būti sukurti reikalavimai reguliavimo arbitražai. Dabar dėl centrinių tarpusavio atsiskaitimų reikia sukurti tinkamas struktūras, kad būtų galima stebėti procesus CCP bei kaip atliekamas yra klyringas. Dar daugiau siūlomas reglamentas numato išsames nuostatas dėl to, kaip CCP turi veikti bei apima reikalavimus, kaip reikia likvidumą kontroliuoti pakankamai nuosekliai. Be to, Dodd-Frank aktas suteikia reguliuojančiams institucijams svarbiausi vaidmenį kuriant verslo veiklos standartus. Teisinė struktūra turi atsižvelgti į tai, kad JAV teisės aktai yra visiškai integruoti, o Europoje viena dalis teisės akto priklauso EMI, o kiti, e, kaip pavyzdžiui, organiz, prekyba organizuotose prekybos vietose yra reglamentoja pagal MIFID ir šie du teisėkuros procesai vyksta ne vienu metu, tačiau tikimės, kad komisija gal paskubės, bet tik balandžio mėnesį kitų metų paskelb savo dokumentą, o JAV atitinkami teisės aktai jau yra įgyvendinami. Tai yra per Dot Frank aktą. Priežiūros konvencija ir bendri veiksmai turi užtikrinti, kad e, e Europinės priežiūros institucijos, e, kad ir kokios jos bebūtų, daugiausia dėmesio skirtų bendradarbiavimui tarpusavį ir pokalbiai su JAV, CESAR jau bendradarbiauja su atitinkomomis institucijomis. Taip pat būtų reikalinga išsaugoti pakankamą lankstumą teisėkuros procese. Aišku, pirmą kartą mes turime regul... priežiūrą šioje institucijoje. Tai tikrai labai techniškai sudėtinga problema. Galiausiai rinkos dalyviai paliudėjo, kad jie pakankamai sparčiai reaguoja į naujas priežiūros instituciją ir, kur... ir greitai kuria naujus iššūkius priežiūros institucijom. Todėl didelė dalis reglamento turėtų nustatyti privalomus techninius standartus, jos esma turėtų kaip įmanoma greičiau patvirtinti. Ta pati daro amerikiečiai, kurie savo priežiūros institucijams suteikia daug įgaliojimų, ypač dėl techninių apibrėžimų ir sprendimų. Aišku, EMI ir MIFID peržiūros patvirtinimas turi vykti kaip įmanoma greičiau. Esamosmis aplinkybėmis MIFID peržiūra ir nėra tik priežiūros klausimas. Tai turėtų būti esminė reforma, bei turėtų apimti pamokas išmoktas per finansinę krizę. Tai čia gal reiktų kalbėti apie septynius esminius klausimus ir visą peržiūrę, užtikrinti, kad konsoliduoti veiksmai būtų atlikti, taip pat sandorių e, ataskaitos turėtų būti teikiamos, taip pat, kad būtų įgyvendinami geriausiai vykdom, vykdymo principai, toliau įsipareigojimai turi būti skaidrus ir e, reglamentuoti naujus e, prekybos būdus, pavyzdžiui, dažną prekybą, sisteminius internalizuotojus ir taip ir panašiai, ir kaip įmanoma, OCC obligacijas ir išvestinės priemonės mm, įtra, įtraukti į e, organizuotos priekybos vedas, taip pat sumažinti galimybės valstybėms narėms e, taikyti kitokius, nukrypti nuo e, teisės aktų. Taip pat ESMA vaidins esminį vaidmenį, kuriant bendras taisyklės Europos Sąjungoje visokos užtikrant investuotojų apsaugą ir mm, skaidrumą visose rinkose, MIFID peržiūra turi, bus esminė. Tai yra nepaprastai svarbu, kai mes stebime augančias tendencijas paskirtyti sudėtingus e, produktus ir perduoti juos mažmeniems klientams. Taigi Taigi reikia užtikrinti, kad MIFID e, direktyva gintų investuotojus ir kad visi mažmeniniai finansiniai produktai būtų reglamentuoja pada PRIP reglamentą ir galiausia ESMA ateityje E, atitinkamai gyventojų šeštąjį atitinkamų reglamentų straipsnį. CSR taip pat teikia techninę pagalbą dėl MIFID peržiūros ir pirmininkauja trečio lygio darbo grupiai. Mes plan, per mūsų plan, paskutinį posėdį buvo susikurta aukšto lygio darbo grupė, kur mes analizuojame galimybės e, kaip reikia mm, tvarkyti su e, sudėtingų produktų pardavimu mažmeninėje rinkoje, UCIT, ETN, MTN ir taip toliau. Taip pat įvertiname, kaip mm, yra įgyvendintas šeštasis esmo reglamentos straipsnius. Būtinybė pasimokyti iš krizės yra regima ir kitose sritise. Kredito reikito agentūrų reglamentavimas yra svarbus aspektas. Mes čia esame vaidin svarbu vaidmenį. CESR e, atlieka tas laikinas funkcijas, kurios jam buvo patikėtos. Ir taip pat turime užtikrinti, kad ESMA turi įgyvendinti visus lūkesčius. Reiktų paminėti, kad priežiūros e, institucijų kaip ESMA efektyvus funkcionavimas turi būti lydimas atitinkamomis įgyvendinimo galiomis. Tačiau jeigu mes norime, kad būtų e, CRA modelis, pagristas ir norime išvengti pernelik didelio priklausomis nuo kredito reitingo agentūrų, tai reikia, kad finansų institucijos kažkaip galėtų įvertinti situaciją. Aišku, tam tikri intereso konfliktai kredito reitingo agentūroje srityje ir regimi ir tą um, užkirsti kelią reikia uh, iš anksto, o ne po fakto. Uh, Bet to alternatyvus investiciniai fondai, kurie sustarimas buvo pasiektas dėl to šiandien, tai svarbus žingsnis, mes panaikiname reglamentavimo spragas ir padidiname priežiūros institucijų galės, tai padės padidinti priežiūros e, rinkos dalyvės, prašau, pasitikėjimą kitose jurisdikcijose reikia užtikrinti abipusiškumo principą. Esma bus pasirengusi e, gyventi į naujo reglamento paskirtas funkcijas, bet reiktų atkreipti dėmesį, kad padidėjus esma priežiūros e, atsakomybei tose sritise, kur anksčiau to nebuvo, reikės paskirti pakankamai iš finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Ir tai turi būti daugiau nei dabartinėme biudžeto projekte, o baigdamas norėčiau tarti keltą žodį apie Europos priežiūros institucijas ir ypač ESMA. Mano asmeninė nuomonė, ESA reglamentas nėra e, pats geriausias ir nėra visiškai perkelti ir šie pasiūlymai. Na, pavyzdžiui, privalomi techniniai standartai pritarti palaikyti komisijos buvo pakeisti Taip pat norėčiau, kad omnibus direktyva būtų ambicingesnė ir sutiktų esmai daugiau priežiūros gal, bet tiesa ta, jeigu mes ieškome geriausio, tai niekada nesusitursime. Aišku, esmai suteikta pakankamai galiu naujoje ir mažai pažįstamoje srityje kaip nebiržinė priekyba, šortselingas, kreditorių agentūros ir alternatyvus investiciniai instrumentai. Esu įsitikinęs, kad MIFID mat e, skaidrumo direktyvos sustiprins esmą galės e, bei paties jai vieningas taisyklės sukurti. Taigi darome tai, ką privalome. Ir tai tikrai nepaprastai svarbu. Atsižvelgiant į tai, manyčiau, kad esma turėtų išnaudoti visas jai suteiktas galės bei įvykdyti jas tinkamai ir efektyviai. Tai reiškia, kad reiks daug dirbti nuo pat pradžių. Jeigu e, darysime tai, ką privalome, galime tikėtis, esma gaus e, daugiau galių ir jos padėtis keisis. Tačiau jeigu nebūsime pakankamai kompetitingi, tai reiškia, kad ateityje turėsime mažiau galimybių. Nuoširdžiai tikiu, kad esma bus tai, ko norės jos nariai. Aišku, daug priklauso nuo darbuotojų. Be abejo, pirmininkas privalės užtikrinti, kad institucija veiktų aktyviai. Tačiau priežiūros taryba efektyviai turės įgyvendinti esma turimas galės iš kitos pusės. Pati, pa, patvirtinimo procesas privalom techninių standartų reikalaus atvirų ir intensyvių pokalbių tarp institucijos ir atitinkamų komisijos e, tarnybų. Aš pirmininkauju pakankamai trumpą laiką, tačiau esu pakankamai optimistiškai nusiteikęs. Nepamirškime, kad investuotojų lūkesčiai dėl esma yra pakankamai dideli. Privalome padaryti viską, ką įmanoma, kad juos patenkinome. Dar daugiau priežiūra turbūt efektyviai aktyvi, lanksti ir gyvybinga. Kaip žinome, rinkos yra labai novatoriškos bei greitai keičiasi, o reglamentai turi į tai ir priežiūra turi atitinkamai reaguoti. Esma gali prisidėti, kad taip ir būtų. Mm, taigi, atsižvelgėte visą tai, ką pasakiau, žengėme teisingų kelių, daug pasiekta ir, žinoma, daug liko nenudirbtų darbų o tai, ką dar liko padaryti, yra taip pat skubu, kaip tai, ką mes jau padarėme. Ačiū. Thank you very much. I'll read out. Ačiū labai. Perskaitysiu kalbėtojų sąrašą. Taigi, ponas Venas, Ola, ponas Fejo, Diego. Palaukit truputėlį. Saed. Eliza. Toks kalbėtojų sąrašas. Vicky Markas, Peter Sven, Ola, Diego, Saed, Eliza. Ar dar yra norinčių kalbėti? Turime 20 minučių. Kiekvienam po 2 minutės. Ir tada nieko nebeliks CESAR pirmininkui. Taigi, suteiksiu žodį keliems, iš pradžių pirmiems keturiems, o po to išklausysime pirmininko atsakymų. Bet labai prašau apsiriboti dviem minutėm. Judė. Norėčiau Jūs pasveikinti atvykus, sveikinu Jūs savo frakcijos vardu ir pirmiausia noriu pasakyti, kad pirmasis įspūdis, kurį susidarėte atvykę, kiek čia yra neteisingas, jūs tikrai neturite čia bėgti ar verštis. Mes laukiame jūsų bei džiaugiamės kiekvieną galimybę su jumis padiskutuoti. Mes jūs visiškai palaikome. Klausimas toks būtų, kadangi ekspertas puikiai išmano rinkų pavojus, jūs kalbėjote, kad šiandien uh, susitarėme dėl rizikos fondų valdytojų. Daugelis kolegų sako, nežinome, kad atsižvelgiant į gyvendinimo terminus, ar e, reglamentas tuos naudos prieš ar po kitos krizės. Prašau pasakykite, atsižvelgiant į jūsų turime informaciją, kokie yra didžiausi pavojai finansiniai sistemai. Bei dar vienas klausimas Kadangi kalbėjote apie OTC rinkas, neberžinės rinkas, tai mane domina jūsų nuomonė dėl pakankamai kritiško vertinimo, e, spekuliuojant e, naudingaisiais ištekliais, maisto produktais. Tai nulėmė kasdien, jog aprūpinimo maistų krizė tampa vis aštresnė ir tikrai džiaugčiausi sulaukęs kažkokių pasiūlymų tam išspręsti. Dėkui. Okay. Thank you. Um, I'd like... Ačiū. Aš norėčiau paklausti dėl darbuotojų e, samdymo į Josko. Jūs kalbėjote, kad viskas pradės, turės pradėti veikti nuo sausio mėnesio, tai iš tiesų nėra daug laiko iki to laiko tarpio atsižvelgianti tai, kokį svarbų vaidmenį turės atlikti esma. Ir jos vaidmenys bus daugelypiai. Tai ji turės bendradarbiauti su valstybių narių e, priešios institucijomis. Ten yra numatyta 80 darbuotojų. Ar jūsų nuomonė tai yra pakankamas skaičius e, atlikti visam numatytam darbui? Ir mano kitas klausimas yra, ar Žinoma, organizacijos gerumas, efektyvumas priklauso nuo e, darbuotojų profesionalumo. Kaip jūs užtikrinsite jų techninius įgūdžius? Aš žinau, kad dabar CESAR dirba labai daug. E, ten atvyksta labai nemažai valstybių narių e, reguliuojančių institucijų atstovų, kurie atlieka nemažai darbo. Kaip jūs pasidalinsite ekspertais? Dėkui. Vicky, um, colleagues, can I just... Kolegos, norėčiau Jums prie mintį, kad jeigu užduodate tokius klausimus, plačius klausimus, kuriems reikia labai ilgo atsakymo, tiesiog turėkit galvoje, kad laikas yra ribotas. Viki. Kai prasidėjo finansinė krizė, pasi, paaiš, paaiškėjo, kad ta rizika yra daug didesnė negu ta, su kuria mes galime susitvarkyti. Dabar jau gavome informacijos, kas įvyko bankų sektoriuje dėl likvidumo ir dabar jau mes žinome, kad naujos taisyklės paveiks skolinimą ir plat, e, turės platų poveikį visai ekonomikai. Ir kai mes pažvelgėme į, kitas, į kitus segmentus šios rinkos, pavyzdžiui, švestinės rinkos priemonės, taip pat čia reikalaujama aukštesnio likvidumo. Ar jūs atliekate kokį nors poveikio vertinimą, kuris įrodytų, kad e, dalyviai, pensijų fondai, draudimo kompanijos ne išims pinigų iš kitų ekonomikos ryčių. Ir ar bus užtikrinta, kad bus laikomasi pasaulinių standartų, ne tik JAV standartų? Kas? Ja, vielen Dank. Äh, ich will es wirklich. Ačiū, tikrai vos keletas žodžių. Jūs kalbėjote apie Fresh Crash New York'e ir daugeliu kitų aktualių klausimų dėl da, dažno, dažnos prekybos ir algoritminės prekybos. Taigi mane domina jūsų komentarai. Right. O dabar paprašysime pirmininko sureaguoti. Aš dėja jums te galiu suteikti kokias keturias minutės. So as, as quickly as tad pasistengsiu kaip galima greičiau atsakyti. Pagrindiniai pavojai finansinė sistema yra tas, kad mums nereikėtų čia numatyti e, įvairių sprendimų, ko, kaip galima greičiau, reikia viską įvertinti ir pasverti. Finansiniam sektoriui yra keletas skirtingų sričių, yra ten numatyti skirtingi instrumentai, kuriuos reikia prižiūrėti. Ir jeigu krizė mums parodė, kad bankai susidūrė su sunkumais JAV ir visas, tie sunkumai pa, išplito po visą pasaulį, tai dabar yra svarbu numatyti reguliuojančioms institucijoms tokias priemonės, kad jos galėtų tvarkyti su panašiomis situacijomis, kad jos galėtų deramai stebėti finansų sektorių. Ir iki šiol tokios priemonės, tokie instrumentai neegzistavo. Buvo patvirtintas tik tai vienas aktas, 2000 metais daugiau kitų priemonių nebuvo. Ir Europoje nėra numatyta jokių konkrečių priemonių skirtų e, deramai prižiūrėti šitam finansiniam sektoriui. O juk e, rinkos yra bent kelios, yra ne tik vertybinių popierių rinka, bet ir, e, ir kreditų rinka, draudimo rinka ir panašiai, valstybinės skolos priežiūra. Jau dabar praėjo daugiau negu trys metai nuo krizės pradžios o ta bendra atmosfera yra labai panaši, kaip buvo pradžioje. Tai reiškia, kad yra labai svarbu nedelsiant numatyti priežos institucijoms tinkamas priemonės ir kad tos priemonės būtų pradėtos taikyti kaip galima greičiau. Tas pats turi būti taikoma ir e, maisto rinkai, taip pat ir kitoms biržos prekiams. Svarbiausia čia taip pat yra numatyti reglamentavimo e, priemonės ir priežiūros priemonės. Dėl darbuotojų samdymo. Tiesa, kad e, esmė yra numatyta daug papildomų galių. Visų pirma, jie galės numatyti įpareigojančius techninius standartus ir tai iš esmės keičia institucijos e, veiklos pobūdį, bet kaip ir sakiau iš pradžių, mes gavome galės tose sritise, kur e, reglamentavimas buvo daug žemesnio lygio. Tai yra labai techninio pobūdžio sritis, kur svarbiausia yra žinios, bet tos žinios gali ateiti tik iš pačios rinkos. Tad darbuotojų samdymas turi būti labai apgalvotas. Mes turime samdyti aukštos kvalifikacijos žmonės šiam darbui atlikti. Galima samdyti darbuotojus dirbančius dabar rinkoje ir išmanančius e, tas rytis, kurioje, kuriuose veiks esma. Ta mes įstengsime daryti. Žinome, kad reikia darbuotojų samdyti kaip galima greičiau, nes mūsų darbas turi prasidėti nuo, spalio, prim, nuo e, sausio pirmos dienos. Mes vis tik manome, kad tas laikotarpis yra pakankamas, kad galėtume pasamdyti reikiamus žmonės. Blogiau yra tai, kad mums teks pradėti savo darbą neturint tenkamų priemonių darbą atlikti. Tai reiškia, kad reikėtų uh, visiems suprasti, kokie yra numatomi esmai įgaliojimai ir nereikalauti iš juos tos įgaliojimus iki pat galo atlikti nuo pat sausio pirmos dienos, nes tada mes dar neturėsime reikiamų priemonių. Esma iš pradžių turėtų gauti savo antro lygio vadovus, tokie asmenys turėtų būti paskirti, o patys aukščiausi vadovai gali būti paskirti ir truputį vėliau. To užtektų, kad esma galėtų atlikti savo vaidmenį ir Cesar niekas neturėtų reikalauti iš esmės per daug. Žinoma, mums reikia dar daugiau darbuotojų, nes numatytos papildomos e, prievalės, papildomi vaidmenys. Todėl yra labai svarbu išsirinkti pačius geriausius specialistus, kurie dirbtų su tokiais labai techniniais klausimais. Tai kol kas aš galiu jums tik tiek atsakyti jūsų klausimą. Mes dar peržiūrėsime esmos viziją, kokia ji turėtų būti ateityje ir pagal tai priimsime darbuotojus. Ir žinoma, galutinius sprendimus turės priimti esmos e, vyriausias direktorius ir jo pavaduotojas, kurie turi būti paskirti iki kovo mėnesio. Tad e, reikėtų kantrybės, stengsime dirbti kaip galima greičiau, bet nenorime skubėti per daug, geriau jau kokybė, o ne sparta. Kitas klausimas, kuris buvo užduotas, tai yra galimos taisyklės dėl kapitalo reikalavimų numatymo. Tai žinoma yra labai svarbu, siekiant užtikrinti rinkos stabilumą, e, kaip jau ir sakiau savo pranešime, tai svarbu ne tik tai bankams, tradicinėms finansų institucijoms, bet taip pat tai yra svarbu siekiant užtikrinti bendrą stabilumą rinkoje ir infrastruktūroje. Todėl reikia rasti e, tinkamus kapitalo šaltinius ir juos tinkamai e, reglamentuoti. Kol kas neturime patirties, kurią galėtume remtis kitose sektoriuose, ne bankų sektoriuose. Bankų sektoriuje galima pažvelgti į praeitį ir vertinti, kas buvo atlikta, galbūt ne visai tinkamai. O čia mes pradedame praktiškai nuo nulio. Tai reiškia, kad mes turime tartis su specialistais, su ekspertais ir būti lankstus. Kadangi tai bus naujo tipo taisyklės, tai gali būti, kad padarysime klaidų iš pradžių, kol išmoksime. Todėl aš noriu pasiūlyti tai, kad esmos techniniams įpareigojantiems standartams turėtų būti numatyta pakankamai lankstumo. Jeigu jie bus pernelyg išsamus, e, tie standartai, kurie bus numatyti reglamente, bus pernelyg sudėtinga tos standartus praktiškai taikyti. dėl flash crash krizės. Iš tiesų labai gaila, kad JAV užtruko labai ilgai, kol jie suprato, kasgi įvyko gegužė šeštąją dieną. Flash crash įvyko labai greitai per keletą valandų ir turėjo labai didelį poveikį. Bet tai yra taip pat puikiai pamoka visiems mums. Ji rodo, kaip kas gali atsitikti su mūsų sistemo administravimu, kokios gali susiklosti situacijos, kurių iki šiol nebuvo. Todėl priežiūros institucijoms reikia užtikrinti prieigą prie būtinos informacijos, būtinų duomenų, kad jie galėtų e, numatyti tokios krizės. Flash crash vyko, kaip sakiau, labai greitai ir dėl to nepavyko jo sustabdyti, dėl to, kad uh, priežos institucijoms nebuvo numatyta galimybė pakankamai greitai gauti duomenis. Tad mes turime stengtis, kad tokių situacijų ateityje būtų išvengta. Dėkui. Um, Peter, then... Peteris, po to Svenas, po to Olė. Labai trumpai. Kiek žmonių skirsite į bendrą komitetą kuris e, mūsų parlamento diskusijose užima prioritetinę vietą. Kiek jūs skirsite iš žmonių iš esmos į šį komitetą? Jei tai bus mažiau nei du žmonės, galėtume galbūt paaiškinti, kodėl. Jei mažiau nei du žmonės skirsit, kodėl? Svenai? Labą dieną. Tikrai buvo malonu ir praeitie su jumis dirbti ir dabar malonu buvo jūsų klausytis. Porą klausimų. Jei aš esu gerai informuotas, tai jūs nagrinėjote galimą short sellingo prekybos korintais popieriais įtaka valstybių skolom, koks yra jų ryšys su reitingavimo agentūrom ir gal galite pasakyti, kokios buvo jūsų išvados, nes jūs atliko tam tikrą tyrimą, gavot informacijos iš savo partnerių ir galbūt apibendrinant tuos duomenis ir aš norėčiau sužinoti, kokie tie rezultatai, kokios išvados. Taip pat norėčiau tokį pat klausimą kaip Piteris užduoti, tik apie kitą skyrių. Tai yra, noriu paklausti apie naujas atsakomybės susijusias su vartotojo apsauga. Kiek žmonių paskirsite dirbti ties šiuo klausimu? Taip pat gal žinote, kiek žmonių JAF yra atsakingi už vartotojo apsaugą? Ole? Ačiū pirmininkė. Pone Tavarės, kaip manote, Cezar ir reguliavimo institucijos 27 valstybėse narėse. Ar jos įvykdė savo įsipareigojimus, ar jos, jom pavyko identifikuoti problemas rinkose, ar jom pavyko pasiūlyti kokias nors priemonės problemams spręsti. 2005 metais Cezar sudarė darbo grupę, kuri analizavo kreditų reitingavimo agentūras. Ir tais metais, 2005-aisiais, kiek žinau, nebuvo patiktas joks pasiūlymas, nes tuo met jūs tiesiog teigiate, kad visiškai pakanka savireguliavimo. Ponas Tavarės. Ačiū pirmininkė. Kiek žmonių bus skiriama jungtinį komitetą? Na, organizaciniai klausimai dar ne visai suderinti, tačiau galiu pasakyti, kad tikrai bus nemažiau nei du žmonės. Nemažiau nei tu. Pradžiai paskirsime du žmonės. Du žmonės, nemažiau nei du. Vėliau galbūt bus daugiau. Kaip suprantate, e, jungtinio komiteto klausimas vis dar aptarinėjamas su kitais komitetais, yra derinamos detalės, ir galiausiai mes apsispręsime, kiek žmonių jame dirbs. Tačiau kol kas, e, tai galiu pasakyti, kad tikrai neskirsime mažiau nei dviejų žmonių. Taip mes iš ties nagrinėjame, koks yra santykis tarp short sellingo ir kitų Man atrodo, jūs labiau kalbėjote apie tą ryšį tarp CDS ir obligacijų. Jūs turbūt apie tai daugiau kalbėjot ne apie short sellingą, ne? Man atrodo. Na taip, mes tikrai nagrinėjame šiuos visus, e, šias kategorijas, šias rinkas, koks yra tarp jų ryšys, kokį įtaką turi priekyba skolintais popieriais kitom rinkom ir taip toliau. Mūsų išvados iš esmės atitinka ir komisijos išvadas ir tą dokumentą, kurį komisija pateikė gruodžio 15. Jei leisite, dar norėčiau užsakyti vieną pastabą. Jūs kalbėjote apie reitingus, apie tai, kaip jie įtakoja valstybės kolas. Jei leisite, tokią asmenišką pastabą išsakysiu. Manau, kad visų pirma, sprendžiant e, šį klausimą, reikėtų stengtis užtikrinti, kad tie reitingai taptų visiškai nesvarbus, kad juos nebebūtų kreipiama tiek daug dėmesio. Kaip tai padaryti? Jei vyriausybės veikia visiškai skaidriai, jeigu jų sąskaitos yra skaidrios, tai tuo met reitingas, kurį ta valstybė gauna, yra visiškai nesvarbus, todėl kad bet koks investuotojas ir taip mato, kokia yra padėtis, kokios yra sąskaitos, tai užtikrina skaidrumas, tad problemos nebelieka. Ir tokiais atvejais tas reitingas, kuris skiriamas, yra beveik nebūtinas. Taip, tai gali būti papildomas elementas, tačiau jis nėra esminis. Dėl vartotojų apsaugos. Be abejo, tai irgi labai svarbis rytis. Ir naujame reglamente taip pat apie tai daug kalbama, jau ir šeštame A straipsnė apie tai daug kalbama. Pirminėme įžanginėme savo pasisakymė. Jūs sakiau, kad mums kyla daug klausimų dėl to, kaip reikėtų tuos vis sudėtingesnius produktus e, progresyviai paskirstyti mažmenininkams ir mažmeniniai priekybai. Ir šiame kontekste taip pat be abejo labai svarbi vartotojų apsauga ir jos stiprinimas. Kaip jau sakiau anksčiau, per paskutinį savo posėdį aukšto lygio darbo grupėje mes susitikome su kelių institucijų vadovais ir sprendėme būtent šį vartotojų apsaugos klausimą. Bandėme įvertinti, kaip turi dirbti esma, kaip jie turi spręsti šį klausimą, tad manau, kad viskas bus teisingai išspręsta. Taip pat bandėme apsispręsti, kaip šešto A straipsnio numatomos galios turėtų būti įgyvendinamos esmos. Kol kas tiksliai negaliu pasakyti, kiek žmonių dirbs būtent šioje srityje, vartotojo apsaugos srityje, nes esma sudėtis ir formavimas dar nėra baigtas ir aišku, gali būti taip, kad tai bus vienas iš horizontalių klausimų ir jį lygiai grečiai svarstys kelios, keli žmonės iš kelių skyrių, tačiau turiu pabrėžti, kad e, mano nuomonė šis klausimas tikrai turėtų būti labai svarbus esmai. Toliau kitas klausimas. Taip, reguliavimo institucijos iki šiol nevienodai dėmesio skiria įvairiausiam klausimam ir produktam, tačiau daug aspektų tapo daug svarbesni po, po krizės ir daugiau dėmesio susilaukė kreditų reitingavimo agentūros Ir manau, kad dabar tiesiog reikia žvelgti į priekį ir užtikrinti, kad esame gautų tinkamus įgaliojimus prižiūrėti agentūras ir kad tie įgaliojimai būtų e, be abejo suderinti su kitom taisyklėm, kad būtų galima išvengti bet kokio interesų konflikto. Ačiū, mum jau beveik baigėsi laikas, bet dar trim kalbėtojams suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pono tavarėš paklausti, ką jis mano apie galimybę įsteigti Europinę reitingavimo agentūrą. Taip pat, kaipgi, ką jis mano apie finansinių sandorio apmokestinimą. Ar tai būtų naudinga finansų reglamentavimui? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie komisijos konsultacijas dėl prekybos skolintais vertybiniais popieriais. Kydama arba tiksliau diskutuodama šią temą, ECB teigia, kad priekyba skolintais vertybiniais popieriais gali sukurti prociklišką tam tikrą procesą ir gali takoti kainas, bet kaip suprantu, Cezar laikosi kitokios nuomonės, gal galėtumėt paaiškinti? Alisa? Dėkoju. Labą dieną, ponas Tavariš, porą klausimų norėčiau užduoti. Juos jau minėjo kiti kolegos, tačiau norėčiau prie jų grįžti. Parlamentas visuomet pasisako už stipresnės europinės institucijas ir netgi balsavo dėl biudžeto tokiom institucijom. Tačiau kokios yra garantijos, kad nuo sausio pirmosios jūsų institucija pradės veikti kiek galima veiksmingiau? Antras klausimas, vėlgi susijęs su kredito reitingavimo agentūrom. jūs pasisakote už finansavimo modelį tokiom agentūrom, o paskui sakote, kad nereikėtų per daug pasitikėti kredito reitingavimo agentūrom. Tad ką jūs turite galvoje? Ypač, ypač mane domina, ką turit pasakyti apie valstybės skolą šiame kontekste. Ačiū. Thank you. Um, on, on the issue of the, uh, again. Dėl kredito reitingo agentūrų mano nuomonė, mintis sukurti Europinį kredito reitingų agentūrą gal ir būtų įdomi, bet susidurtumėme su praktiniais sunkumais. Nauja reitingo agentūra turi būti primtina tiems, kurie tos reitingais naudosis. Šiuo metu pasitikima vos trimis agentūromis, tai yra tam tikra oligopolinė rinka. O dar svarbiau yra kitas aspektas. Reikia bandyti pašalinti interesų konfliktus ir atverti rinką, jei atsakant kartu į Elizos klausimą, galėsime užtikrinti pakankamą agentūros finansavimą ir kuomet e, už reitingus nemokėtų tie, kuriems yra taikomi, bent jau iš dalies, taip pavyktų sumažinti arba bent iš dalies sumažinti interesų konfliktą bei atvertų rinką kitoms struktūroms, bei jie galėtų pare, pateikti reitingus tiems, kurie už tai sumoka. Aišku, yra įvairių galimybių, jos turi būti aptartos, mes Cezar nesame apie tai diskutavę, todėl negaliu čia uh, daug ką pasakyti, tiesiog mano asmeninė nuomonė reiktų stengtis panaikinti interesų konfliktus. Ir kaip e, kalbėjo Elisa, reiktų sumažinti priklausomybę per rizikos mažinimo teisės aktus, pavyzdžiui, nuosavo kapitalo reikalavimai ir kiti panašus agentūrai, tai padėtų sumažinti priklausomybę nuo reitingų. Jeigu mes sumažinsime tokius nevisiškai aiškias paskatas, tai rinka taps atvira bei mm, kažkoks sprendimas bus rastas prekyba verty, skolintais vertybiniais popieriais. Išsiskiria nuomonės ECB ir CESR. Tikrai nenustemsite, kad rizikos mažinimo e, priežiūros institucija gali turėti kitokią nuomonę nei verslo priežiūros, e, priežiūros institucija. Tai, tai yra savame suprantama, nes šiek tiek interesai išsiskiria ir tai neturėtų stebinti bet Cezar pasiūlytos skaidrumo taisyklės ir kurias komisija perėmė savo pasiūlyme, tai nebus, tai jos nešokiruos rizikos mažinimą prižiūrinčių institucijų, kad kai bus atskleis, nebus pernelik plačiai atskleisti, atskleistas, atskleista, atsiprašau, prekyba vertybiniais pūpiais Viskas yra, bus konsoliduota, pakankamai sutraukta. Viso to siekis sumažinti vadinamąją nepadengtą prekybą vertybiniais popieriais. Būtent tai yra pavojingiausias e, dalykas ir šios priemonės tikrai sumažintų destabilizuojančią riziką, kurią sukelia nepadengta prekybą skolintais vertybiniais popieriais. Naujos europinės institucijos kūrimas, e, e, kaip jau kalbėjau, tai turėtų būti stipri institucija, turėti pakankamai daug galių, jas tinkamai vykdyti. Labai mažai laiko šiai naujai institucijai sukurti, e, tinkamus žmonės pasamdyti bei apibrėžti struktūrą. Darome viską, kas tik įmanoma, kad pradėtumėme, jeigu nebirma, tai antrą sausio. Jau minėjau, tai turėtų būti e, žengiama žingsnis po žingsnio, kadangi vykdantysis direktorius, naujasis pirmininkas pradės dirbti tik tai kovą ar balandį, bet institucija turi stovėti ant tvirtų pamatų. Būtent dėl to kartoju, reikia atitinkamo biudžeto, pakankamų finansinių išteklių, kad padarytumėme tai, ko iš mūsų reikalauja – metais turėtume būti kaip įmanoma nusaikesni, neprašyti iš institucijos visko jau pirmaisiais metais, atsižvelgiant į tai, kad tik 11 metais per vidurį įsibėgės institucija ir bus pasamdyti visi reikalingi žmonės. Nauji uždaviniai, nauji iššūkiai, kurie yra iškelti. Aišku, Europos institucijų dėmesį jau atkreipiame, kad reikia pakankamai finansų daryti tam, ką privalome. O aišku, mes patys būsime atskaitingi už savo įgaliojimų ir jų įgyvendinimą. Pirminkė, Ačiū, atsiprašau, kad taip reikėjo skubėti baigti, svarstyti klausimą. Akivaizdu, jog labai daug narių norėjo su jumis padiskutuoti, tai liudyja apie didelį susidomėjimą jūsų mintimis. Dei, netrukus mes diskutuosime kredito reitingo agentūrų pranešimo pakeitimus, taigi klausimas tikrai degantis mums visiems. Ačiū už jūsų e, kalbą nekantraudame lauksime kito sustikimo su jumis ateityje. Gal jūs ar kas nors kitas atvyks čia pakeitę savo kepurę dirbdamas kitoje institucijoje jau. Ir netrukus tęsime darbą, o nariai aišku gali paplūti. I'm sorry. Right, everybody to... Kolegos, ar turite balsavimo korteles? Jeigu turite, įdėkite jas, jeigu ne, jau galite pradėti panikuoti, sako pirmininkė. Ponas Fejo atrodo, kad neturi kortelės, ar yra dar kolegų, kurie neturi savo kortelių. Okay, well, we'll, we'll, we'll worry about that when the moment. Gerai, tai apie tai panerimausime, kai ateis laikas, dabar bandomasis balsavimas. Pradedam balsuoti, paspauskite pliusą. <laughs> I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still happy, so there... Man gripas, bet aš vis tiek esu geros nuotaikos. Taigi, atrodo, kad dauguma mūsų irgi yra patenkinti balsavo teigiamai. Pirmininkė, jūs sakėt, kad Graikija yra laiminga, bet jūs nepasakėte kodėl. Tai gal Graikija dar laimingesnė už jūs, negu kad jūs esat. Okay, we'll have another check. Dar kartą patikrinkime. Galite spausti, ką norite dabar jau. Arba balsuoti už, arba prieš. Bet mygtuką kokį nors paspauskite. <laughs> no, no, be careful, this is being web streamed. Atsargiai, atsargiai, nes mus transliuoja internetu. Right, okay, the vote's closed. Balsavimas baigtas. Viena kortelė neveikia. Pirmininkė. Aišku. Neveikia žada kortelė. Ar ne pakaitinio nario? Žaliųjų, kur vieno nario kortelė neveikia. Ar ne? Ar socialistų? Na, aš šiaip tai šiuo metu turėjau būti Indijoje, bet esu čia. Na gerai, balsuokime. Pirma, dėl Europos centrinio banko 2009 metų metinės ataskaitos pirmos keturios dalys. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Balsavimas dalimis dėl 14 pakeitimo. Pirmoji dalis už prieš susilaikė. Priimta, jeigu neklystu. Antroji dalis kas už prieš susilaikė. Atmesta. Kompromisinis C pakeitimas kas už prieš susilaikė. Priimta. Kompromisinis D pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis E už, prieš, susilaikė, priimta. Penktoji A nauja dalis, žodis pakeitimas Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tada einame prie 28 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 29 už prieš susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas. Šešta adalis kas už. Kas prieš susilaikė priimta. Taigi einame prie kompromisinio F pakeitimo. Kas už kas prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas. Trys dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis G. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 38, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 40, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis H, pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Originalų pirminis tekstas 11 dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 42 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Negaliu pasakyti, ar priimta ar atmesta. Reikės balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Pone pirmininkė, aš pamiršau savo kortelę. Ne, bet dėl to dar nepergyvenkime, ne suskaičiuosime po to. Yra vienu nariu per daug iš socialistų frakcijos čia. Ar gali kuris nors vienas iš socialistų frakcijos nebalsuoti? Nes balsuoja daugiau socialistų frakcijos narių, negu kad turėtų balsuoti. Baigėm balsavimą ir turėsime pakartoti balsavimą. Tikėkime, kad nebalsuos daugiau negu reikia žmonių. Taigi balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Taip, dabar reikia pridėti tos papildomus žmonės. Dar vienas, vienin, du yra prieš. Ponas Foksas, ponas Fejo prieš. Ir vienas už. Bet ji, tas vienas už nesiskaito. Taigi atmesta. Gerai, einame prie kompromisinio į pakeitimo, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, priimta. 44. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 45. Ar kilo problemų? Balsuojame dėl 45 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 46. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 47. Kas už? kas prieš, susilaikė. Ar atkrenta šitas pakeitimas? Ne. Ne, taigi balsuojam dėl 47 pakeitimo dar kartelį. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pirminis tekstas 16 dalis. Turime balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisinis J pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 54 pakeitimas, už, prieš, susilaikė atmesta. 57 dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 58 kas už, prieš susilaikė priimta. 59 pakeitimas atkrenta nes kompromisinis jo variantas buvo e, pakeitimas priimtas, ką kompromisinis variantas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 63 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 64 kas už, kas prieš susilaikė neaišku. 64 ar galime balsuoti elektroniniu būdu? visi balsavo, balsavimą baigėme. Taigi 19 už, 18 prieš. Ponas Fejo už, tai 20 už, prieš už, vis tiek priimta, nes vienu nariu daugiau balsavo už. Ar balsuojam dėl 65-66? Gerai, dėl 65 pakeitimo. Kas už? Prieš? Suslaikė? Atmesta? 66 kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis KA pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 60, 71 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis L pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 75 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisinis M pakeitimas a, už prieš susilaikė priimta. Einam prie 22 dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 80 pakeitimas, 3 dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Manau, kad priimta, bet gal patikrinkim. Antroji dalis balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. Vis tik tai. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Trečioji dalis dar kartelį. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 81 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 82. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 83. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 26 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Kompromisinis N pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 27 dalis, žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Kompromisinis O pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 92 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 30 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Konsultuojamosios dalis B ir C, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Patikrinti šeštąjį. Gerai, balsuojam dėl šešto pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta atmesta turbūt per greitai. Ar norite elektroniniu bals, e, būdu balsuoti? Balsuojame elektroniniu būdu. Da, pradėkime dar kartelį. Aš skaičiau rankas, jūs korteles. Tai balsuokime elektroniniu būdu. Dėl šešto pakeitimo. Dar tris balsus pridėti reiktų. Vienas prieš, vienas už. Jūs atsimate balsą. Ar jūs už ar prieš? Jūs prieš. Du prieš. Reiškia, kad yra lygiosios. Reiškia, atkrenta. Ne, ne. Dar balsavimas už, čia prieš ir dar čia du prieš. Tai trys prieš. Tai yra 21 už irgi 20 balsų. Tai reiškia, kad pakeitimas atkrenta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Kompromisinis A pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. B kompromisinis variantas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Ir galtinis balsavimas. Jis vyks elektroniniu būdu, plus pridėsime tos, kurie neturi kortelių. Dėl viso teksto su pakeitimais. O kiek dar reikia pridėti? Ponas Fejo, ponas Fox. Ir čia. Tik 39 už. Dabar balsavimas dėl rezoliucijos pasiūlymo. Jūs už, jūs už. Dar 3 už. Tik 24 už. Vienas balsas kažkur dingo. Bet sveikinam pranešėją. I need a voting, voting list. list. Voting list? Yes, yes, yes. No, sorry, here. So, granting... We're on to point 15. Perėsime prie 15 punkto. Ar visi pasiruošę? Ponas Kiutaš, jo pranešimas dėl EIB. Visų pirma, 25. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. D už prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas už prieš. E kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas už. 33 už prieš susilaikė. Ne visai aišku, pasitikrinkim elektroniškai. Kiek dar reikia pridėti vieną prieš, vieną už. Priimta. F kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pakeitimas numeris 36, ne? 11 pakeitimas, atsiimtas, 36, 36 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 38 už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. 39 už. 39. 39 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 40 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 41 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 12 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 13 už prieš susilaikė priimta, 42 už prieš susilaikė atmesta. Pirmas už prieš susilaikė priimta, 14 už prieš susilaikė atmesta, antras už prieš susilaikę priimta, trečias už prieš susilaikę priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 4 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas G už, prieš, susilaikė, priimta. 19 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikę, atmesta. Original 19 without the oral amendment. Regi 19 už, prieš, susilaikę, irgi atmesta. 21 už, prieš, susilaikę, priimta. 5 už, prieš susilaikę priimta, 22 už, prieš susilaikę priimta, 23 už, prieš susilaikę priimta, 24 už, prieš susilaikę priimta. Elektroniškai balsuojame dėl pakeisto teksto. Uh, extras could also signal one extra plus dar turėsime pridėti vieną pliusą, tris pliusus. Trys balsuoja už. Tad iš viso 37 už pasiūlytą dokumentą priimta. Right, we now move on to point 16 dabar 16 darbų tvarkės dalis. Hans-Peter Martin nuomonė Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Esą pasirengė septintasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas A už, prieš susilaikė patvirtinta. B kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 28 už, prieš susilaikė patvirtinta. 11 už, prieš susilaikė patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš susilaikė patvirtinta, 30 už, prieš susilaikė patvirtinta, pirmasis už, prieš susilaikė patvirtinta, 14 už, prieš susilaikė patvirtinta, 15 už, prieš susilaikė, atrodo patvirtinta, bet reikia pasitikrinti, 15 pakeitimas. Ar visi balsavote? Aiškiai patvirtinta, nesvarbu, kai balsuoja lygiai trys nariai. Antras už, prieš, susilaikė neaišku, vėl antrasis pakeitimas, balsuojame. Hang on, what's happened? Can we, can we, I'm, can we redo, can we redo that? Gal pakartokime balsavimą. Right. Right, everybody who's got a... Visi balsavote, visi tie, kurie turite korteles, baigėme balsuoti. Atmesta. 17 už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Reikia pasitikrinti, kadangi yra pageidavimų antroji dalis trečio pakeitimo. Right, what are you doing? What are the extras doing? That's 18, 18. Ką mūsų nariai be kortelių daro, nes 18 prieš 18. Panašu, kad lygų, taigi atmestas pakeitimas. 16. Okay, so 16 fell. 16 atkrito, kadangi buvo pirmojo dalyje, kur balsavimo antrasis, ketvirtasis, atsiprašau, už prieš susilaikė atmesta mano nuomonė. Aštuonioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas už, prieš. Ar EPP nariai nebalsuoja? Jis už. A, tai patvirtinta. 22 už, prieš susilaikė patvirtinta, 6 E kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 6 už, prieš susilaikė. Gal galėtų PP e pasakyti už ar prieš šeštą pakeitimą? Už. Tuomet patvirtinta. 23. Už 23 su žodiniu pakeitimu už, prieš, nežinau, koks atsakymas, tai 23 su žodiniu pakeitimu. Patikrinkime. Baigiame balsuoti patvirtintą. Dabar galutinis balsavimas elektroninis. Du nariai be kortelių 3. So, 37 už, sveikiname mūsų pranešėją.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 Right, colleagues, I, I apologize, but I've got flu. Kolegos, atsiprašau, bet aš esu persišaldžiusi, tad aš tikrai jau šiandienai turiu baigti savo pirmininkavimo darbą ir vietoj manęs toliau posėdžiai pirmininkaus ponė Liulink. Nes ji yra vyriausia posėdė dalyvaujanti narė. C'est pas la première fois. Hein. Déjà pendant les anciennes législatures, cela m'est. Kągi, kolegos, tai tikrai ne pirmas kartas. Šitai pirmininkavimas būdavo vykdomas ir per praeitą kadenciją. Tikrai nieko naujo. Wow. Euh, on passe euh, à la considération des amendements. Dabar pereisime prie 17 darbo atvarkės punktų. Tai yra aptarinėsime pono Žampul Gozė pranešimą dėl kredito reitingo agentūrų. Dalinis keitimas, aptarsime pakeitimus, žodis pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkė. Turime peržiūrėti pakeitimus, kurie buvo pateikti šiam pranešimui. Iš viso buvo pateikta šimtas pakeitimų, lyg ir netaip jau daug, kiek žinau, iš patirties, tačiau toks skaičius rodo, kad tikrai dar yra daug neištrastų klausimų. Ir esmė atnaujinti reglamentą, kuris buvo patvirtintas 2009 metais, ypač kiek tai yra susijęs su ESMA priežiūra e, arba kredito reitingavimo institucijų priežiūra. Tai yra savos iniciatyvos pranešimas, tiksliau savo iniciatyvą pranešimą rengė ir kolega Klins, ir buvo nagrinėjami įvairūs aspektai susijęs su valstybių skola, su reitingavimo agentūromis, laiko grafikais. Visa tai yra išdėstoma ir šioje nuomonėje. Tikimės, kad šis dokumentas bus naudingas komisijai, kai jie tarsis dėl reglamentavimo sistemos 2011-aisiais Rytoj sustiksime su šešėliniais pranešėjais, bandysime susitarti dėl kompromisinių pakeitimų svarbiausiais klausimais, tačiau laiko tam neturime labai daug. Antras pakeitimo aptarimas e, yra numatytas lapkričio 8, o lapkričio 9 jau reikės balsuoti. Balsavimas vyks Briuselėje. Taip pat turiu pasakyti, kad šyrit Ekofino pirmininkas pasakė, jog šį reglamentą reikia aptarti iki Belgijos pirmininkavimo pabaigos ir jis tikrai nori, kad viskas vyktų labai sklandžiai jau per pirmąjį svarstymą. Tad kokie yra pateikti pakeitimai? Daug dėmesio skiriama prieigai prie informacijos 8a, 8b straipsniai. Juose kalbama apie skaidrumą. Straipsniuose teigiama, kad informacija turi būti prieinama agentūroms, kurios turi tam tikrą rinkos dalį ir ta informacija turi būti teigiam, teikiama saugiais kanalais. 8a ir 8b straipsniams pateikta nemažai pakeitimų. Kai kuriais pakeitimais sakoma, kad reikia laikytis dabartinės sistemos. Tačiau būtina užtikrinti, kad agentūros matytų tą informaciją Kai kurie teigia, kad tuos straipsnius apskritai reikėtų išbraukti, kad turėtume daugiau laiko peržiūrėti savo iniciatyvos, iniciatyvos pranešimą. Tokia yra pono Klins nuomonė. Taip pat teikiama pakeitimų dėl struktūruotų finansinių priemonių ir dėl jų paviešinimo visuomeniai. Taigi tikrai labai sudėtingi klausimai. juk labai dažnai emitentai nenori atskleisti informacijos, jie nenori parodyti, kokią rinkos dalį turi. Ir e, dėl to gali kilti problemų. E, ir, sakykime, net jei reitingavimo agentūros nori gauti tokią informaciją, emitentai ne visuomet nori tą informaciją agentūrom atskleisti. Nežinau, kokios yra to priežastis. Kredito reitingavimo agentūra, kuri turi monopoliją, tiksliau kelios tokios agentūros turi monopoliją, jos mano, kad reikėtų visiškai atskleisti visą informaciją, ją pateikti visiems. Taip pat yra pakeitimų dėl esma vaidmenų, ponios Baus, pono Fuchs pakeitimai, ponė Baus savo pakeitimuose kalba apie galimybę užginčyti esmą sprendimus, ypač jeigu esma nori numatyti tam tikras sankcijas. Taip pat ir labai daug pakeitimų kalba apie sankcijas ir vertina jų galimybę palankiai. Tai būtų esma rengiamos sankcijos. Manau, kad tie pakeitimai iš esmės nėra labai problematiški. Iki šiol atrodė, kad komisija bus atsakinga už sankcijas. Tačiau susisiekus su komisija paaiškėjo, kad situacija keisis. Ir dabar jau ESMA bus atsakinga už sankcijas. Vis dėlto dar yra neišspręstas klausimas dėl to, kokios tai turi būti sankcijos. Pone Baus, pavyzdžiui, siūlo nustatyti tam tikrą sistemą baudoms ir, pavyzdžiui, kad ta bauda, kuri paskiriama, neviršytų 10 procentų agentūros metinės apyvartos, kitigi kolegos siūlo 20 procentų. Kolega Klins teigia, kad esma turės renkti metinį, metinį ataskaitą apie reitingavimo agentūras. Ta ataskaita turės bus pateikta ir tarybai, ir parlamentui. Ir toje ataskaitoje reikės iš naujo vertinti išteklius ir personalą. Taip pat kyla daug klausimų ir dėl mandato. Dėl jo teikiama nemažai pakeitimų, kyla klausimų, ar yra pakankamai lėšų, ar pakankamai darbuotojų paskirta. Ir taip pat kyla klausimų dėl kompetencijos. Norėtum, kad ji būtų kiek galima platesnė tame kontekste, kuriame esame veikia. Taip trumpai galėčiau pristatyti svarbiausius dalykus, svarbiausias temas arba aspektus, kurie išriškė ir pakeitimuose. Uh, Taip pat kai kuriuose pakeitimuose kalbama ir apie pereinamojo laikotarpio priemonės, kurios bus taikomos, kai esma pradės funkcionuoti ir turės pradėti vykdyti savo pareigas. Taip pat yra kitas klausimas susijęs su reitingų patvirtinimų, kuriuos išduoda trečiųjų šalių reitingavimo agentūros, nes galbūt tų trečiųjų šalių agentūrų praktika skiriasi nuo europinio agentūrų ir svarbu užtikrinti, kad tie vertinimai būtų patikimi. Vienai par kitaip daug klausimų dar yra svarstoma, nėra galutiniai. Panašu, kad ir Cezar yra išsakę savo gan nepalankę nuomonę apie trečiųjų šalių reitingavimo agentūras. Kaip pamenate, dėl šio klausimo vyko intensyvios diskusijos parlamente. Buvo klausima, kaip elgti su trečiųjų šalių reitingais. Tuomet laikėmės pozicijos, kad Jei tie reitingai, kad ir trečiuosiuose šalise, yra parengiami pagal europinės taisyklės, tai tuomet jie gali būti naudojami Europoje. Taip pat buvo sutarta dėl dviejų šimčių tai taisykliai. Pirmoji skirta e, reitingavimo agentūroms, kurios yra įsikūrusios reguliuojamose šalise. Antra išimtis e, buvo susijusi su bendradarbiavimo susitarimu tarp agentūrų ir tarp esmos ir stebėsenos institucijų trečiosiuose šalise. Pavyzdžiui, aš turiu galvoje reitingavimo agentūras įsikūrusias Kanadoje. Ir buvo susitarta, kad tie reitingai parengiami už ES ribų, nereguliuojamoj sistemoj. Tie reitingai gali būti naudojami ES, jei tos reitingavimo agentūros buvo patvirtintos ekvivalenčios reitingavimo agentūros, kuri yra įsisteigusi Europoje ir kuri yra prižiūrima ir kontroliuojama. Toks, tokios, dėl tokių taisyklių buvo susitarta ir buvo išsiaiškinta ir susitarta dėl to, kas bus atsakingas už tokius reitingus bandėme įnešti daugiau aiškumo, tai buvo ypač svarbu atsižvelgiant į tai, e, kad dabar egzistuoja monopolinė situacija reitingavimo sistemose. Tad iš esmės dar yra daug neišspręstų klausimų ir yra, egzistuoja gan paini nuomonė, nes kai kurie sako, kad jei trečiosios šalies reitingavimo agentūra nori būti stebima ir kontroliuojama taip, kaip E, tai yra daroma Europoje, tai dėl to jau turėtų spręsti ir sprendimų prieimėjai savo darbe. Mes vieni per šį pranešimą negalime to padaryti. Kol kas tie galiu pristatyti šį dokumentą ir to, kaip sakiau, sustingam su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Tikrai daug klausimų dar lieka atviri. Alde frakcijos poziciją norėčiau pristatyti, nes ponas Klims išvykęs į Indiją, ponė Baus apsirgo, taip pat išvyko iš posėdžio. Alde mus informavo, kad jų frakcijos pozicija bus pristatyta rytoj per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Dabar suteiksiu žodį kitiems šešėliniam pranešėjim, Čonipitela, ponais Gigold ponas Fox. Taip, atsiprašau, ponas Fox, sako pirmininkė, prieš tai pavadinau jūs ponė Fox. Taip, taip, kiek žinau, jūs tikrai, na, nepasikeitėte, atsiprašau, aš tiesiog susipainiau. Ponas Petela žodis jums ir jei dar yra norinčių, kad rašytumėt juos į sąrašą, prašau informuokit. Biuro, quindi, non eh, si può, avanti, avanti, non si può dimenticare. Grazie Presidente. Prašom, ponė Pitela. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Gozės žino, kad jį nepaprastai gerbiu. Ir e, gerbiu tai, kaip jis rengia savo pranešimą. Aštuntasis straipsnis nepaprastai svarbus. Čia pabrėžiame, kad e, mažai konkurencijos reitingų biurų srityje reikia keisti situaciją ir 36 straipsnis. Aš pakartosiu tai, ką esu sakęs anksčiau, kuomet išsamei kalbėjome 102, 113, 114 tie pakeitimai, kurie nustato, kad sankcijas skiria ESMA, o ne Europos komisija. Parlamento vaidmuo - aktyvus dalyvavimas, stiprinant naują instituciją, tam, kad jūs galėtų e- e- efektyviai atlikti priežiūros e, funkcijas, kad nebūtų apeinami įstatymai Taigi nėra prasmės e, komisijai suteikti prerogatyvą teikti sankcijas siekiant e, spręsti teisinius klausimus, reiktų nuspręsti, kasgi skiria sankcijas ir koks tų sankcijų dydis. Būtent ESMA gaus atitinkamus įgaliuojimus ir ne, o ne taryba, atsiprašau. Nes gali būti, kad taryba ir komisija nesusitars, tai atsidursime kiek keistoje situacijos. Dabar aštuntas straipsnis, kolegų siūlomi patobulinimai ir juos galiu palaikyti, tai mano 68 pakeitimas EP turi užkirsti kelią tam, kas vyko devintaisiais metais kredito reitingų agentūrose. Reikia mm, pakeisti nusistovėjusią praktiką, tas aktualu ne tik man, bet ir daugeliu kitų kolegų. Taip pat mm, paskutinis pareiškimas, kurį pateikė finansinio stabilumo tarybos pirmininkas. Jis pažymėjo, kad busimieji didžiojo dvidešimtuko pasiūlymai turės sumažinti kredito reitingo agentūrų vaidmenį. Tai reiškia, kad bus panaikintas tas automatizmas nulėmęs tuos liūdnus įvykius – Aš raginu komisiją ir parlamentą pritarti atitinkamam pasiūlymui. Pone Gozės, ar iškart reaguosite? Gal bus paprasčiau? Ar sureaguosite po visų šešėlinių pranešėjų? Kol kas neturiu ką pridurti, tai išklausykim, išklausykime daugiau kolegų. Ponas Gygolis, prašom. Thank you. Just, ich ich spreche mal Deutsch, ich habe keine Lust mehr. So, äh, der, ähm, ich würde gerne ähm, zu einem paar. Kalbėsiu vokiškai. Dėl dviejų klausimų norėčiau pasisakyti. Jurgeno kliūtės keletas pakeitimų mano nuomonė patenka į kito pranešimo sritį. Taigi mes užkertame kelią būtinoms diskusijoms ir čia problemų neišspręsime, tai yra akivaizdu. O pasiūlymai gali nulemti, kad esmos veiksmų pradžia užsitęs. Panašu, kad susitarimas su taryba sunkiai įmanomas. Aš turiu omenyje tokius pasiūlymus, kuriais siekiama nustatyti rinkos organizavimo ypatumus. Taip pat nesu visiškai tikras dėl 52 pakeitimo kalbama, kad privataus sektorius veikėjas gali pateikti nuomonę apie demokratinės valstybės padėtį bei jos mokumą labai sudėtinga pozicija. Iš principo, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę, nemažai yra mažų kredito reitingų agentūrų. Problema yra tai, kad gale sukaupta kelių agentūrų rankose. Būtent apie tai turime diskutuoti. Čia yra, manau, konkurencingumo problema, o ne pačio principo bėda. Tačiau gal apie tai reiktų padiskutuoti. Dar noriu atkreipti dėmesį du pakeitimus. Diskusijos apie tai, kas kokią informaciją turėtų gauti, turėtų būti labai išsami. Iš principų, manyčiau, kad mūsų komitetas, bent jau supratau iki šiol, pasisako už skaidrumą. Jeigu mes norime atverti rinką, negalime paprieštarauti, kad informacija būtų pateikta ne tik kitoms reitingo agentūroms, kaip siūlo komisija, o be to dar komisija siūlo 10 procentų kad 10 procentų visų struktūruotų produktų būtų mm, reitinguojama, bet informacija būtų pateikiama plačiai visuomenį. Toks pasiūlymas būtų logiškas, kai kalbam apie didelės kredito agentūras, tačiau tikrai nemanau, kodėl reiktų apriboti bent kažkiek tą informacijos teikimą. Dabar įgaliojimų padalymas tarp EFSOS ir nacionalinių priežiūros institucijų, 30 straipsnis. Manyčiau, kad e, pagal mūsų priežiūros kompromiso logiką, reikia užkirsti kelią, kad tos kompetencijos, kurias norime suteikti esmai, bus e, deleguojamas nacionaliniams priežiūros institucijom. Čia reikia tam tikras ribas nubrėžti, todėl prašau palaikyti mano atitinkamą pakeitimą. Būtų tiek tikrai nekantraudamas laukiu įdomių ir konstruktyvių pokalbių su Jean Paul ir kitais kolegomis rytoj ryte susitinkant bei kalbant apie kompromisus. Ačiū ponui Gygolt ir dabar žodis ponui Ashley Fox. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Gozės už atliktus darbus. Taip pat ačiū už tai, kad rytoj rengia posėdį. Nebejoju, jog dirbsime konstruktyvioje atmosferoje. 88B norėčiau pakomentuoti. Būtent dėl saugaus tinklalapio sukūrimo įdomu, ar komisija rimtai galvoja apie tai, kokia nauda iš to bus, bei kiek visą tai kainuos. JAV turi panašią sistemą, ir konstatuojama, kad naudos mažai, bet išlaidos didelės, sunku surinkti kapitalą. Mes čia kalbame apie e, ne, ne apie kazino bankininkystę, bet apie bankus, kurie finansuoja realiai ekonomiką. Pinigų kaina išauga, o procedūros nepaprastai abejotinos. Mes priversime leisti papild, milžiniškas papildomų pinigų sumas reitingų agentūroms, nes ne pačio tinklalapio išlaikymas kainuos daug, tai bus darbuotojų sąnaudos, e, laiko sąnaudos, kiekvienas dokumentas pateksantis į tinklalapį turės būti peržiūrėtas, aš anksčiau buvau uh, advokatas ir tikrai sveikinu tą papildomą darbą, kurį gaus mano kolegomis, bet aš nežinau, ar tai reikalinga. Kredito reitingų agentūros negalės nieko dėti į tinklalapį nepatikrinę, nes bijos, kad bus nutemtos į teismą. Tai reiškia, kils problemų kaupiant kapitalą, ieškant kapitalo. Uh, ir viskas žodžiu, nieko žodžiu nebus galima išspręsti, reikės paskelbti tinklalapyje, nebus galima to padaryti, kol teisininkai neprižiūri, neprižiūrės visko, taigi bus labai brangu ir ilgai truks. Kalbant apie tinklalapius, gal reiktų pagalvoti, kad mes e, palaukime metelius, pažiūrėkime, kasgi e, įvyko JAV. Įtariu, kad Amerika atsisakys šio eksperimento. O ko mes siekiame? Mes norime per sudėtingas teisėkuros procedūras patvirtinti visą tai. Pastebėsime, kad JAV po metų atsisako, o mums panaikinti šį teisės aktą užtruks dešimtmetį per visą tą laiką kapitalo uh, kaina nepaprastai išauks ir jis pabėgs į tolimuosius rytus, į Lotynų Ameriką, vietoj to, kad kurtų darbo vietas Europoje. Taigi, kolegos, labai atidžiai pagalvokime apie šį pasiūlymą. Ačiū. Ačiū ponui Fox. Iš ties sudėtingos ir brangios procedūros gali padidinti e, advokatų darbo apimtis. Ponas Kliūtė dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad apie kredito reitingo agentūras kalbame dėl istorinių priežasčių. Krizės metu e, viešumoje šio agentūrų vaidmo buvo pakankamai išsamei aptartas, aišku, kur yra metodinės problemos, kokia yra politinė problematika, tikrai gerai peržiūrėti visą sistemą, nepaprastai tą sveikinu ir frakcijos vardu galiu pasakyti, nepaprastai džiugu, jog mes mm, e, keliaujame link viešosios priežiūros sistemos, tai kad ESMA bus įtraukta į kredito reitingo agentūrų priežiūrą yra labai gerai, bent jau mano partijai ir frakcijai. Tai atrodo gerai, aišku, gal mes norėtumėme kažko daugiau, norėtumėme, kad būtų uh, vieš, vieša valstybinė reitingų agentūra, bet nemanau, kad tokia nuomonė sulauktų daugumos palaikomo parlamente. Tačiau svarbiausia, kryptis, kuria juda Žanpol pranešimas ir vien jau tai yra sveikintinas dalykas. Norėčiau pakomentuoti tavo Sven poziciją, būtent kodėl neturėtų ar neturėtų būti daroma išimtis valstybėms. Pažvelkime Graikijai, Portugalijai, Ispanijai, kokias pasiekmes turėjo kredito reitingai ir agentūrų darbas, tikrai neproporcingas poveikis. Nemanau, kad privačios agentūros neturi teisės išsakyti nuomonę, bet šios nuomonės pasiekmes katastrofiškos. Taigi tai keletas aspektų yra čia. Na, mes turime parlamentinę kontrolę ir jeigu ji neveikia, tai turime kažką keisti, bet yra parlamentinė kontrolė, yra biudžeto formavimo procesai. Iš ties daugybė institucijų, kurių negali ir nesugebės pakeisti privačios reitingų agentūros, taigi siūlau netaikyti reitingų valstybėms, kad išvengtumėme to, kas įvyko. Graikijos atveju regėjome, kaip buvo persidalimas iš viršaus į apačią. Negali būti, kad tokius procesus remtų reitingo agentūros. Viešosios, viešosios institucijos yra skaidrios daugumo atveju ir jų reitinguoti nereikia. Privačius privačiame sektorėje skaidrumo mažai, todėl reitinguoti tikrai reikia žmonės, kurie nori mm, sudaryti sandorius, turi žinoti, kokia yra jo partnerio situacija. Ir tikrai, man asmeniškai jokių problemų nekiltų, jeigu privačias įmonės kredito reitingo agentūros vertintų, tačiau visa tai turi būti pakankamai aukštos kokybės vertinimai bei uh, atitinkamos priežiūros institucijos turėtų kontroliuoti, kad nepasikartotų pastarosius keletą metų vykę procesai. Dėl kitų aspektų buvo pasakyta, ką norėjau išsakyti. Gal dar viena mintis. Savo pakeitimuose siekiame, kad neturėtų būtų daromas skirtumas tarp reitingo, kuris buvo paprašytas sudaryti ir e, savanoriškai sudarytų reitingų, e, kadangi gali kilti tam tikrų e, konkurencinių skirtumų, todėl nereiktų daryti skirtumo bent jau viešai tarp reitingų, dėl kurių buvo, sudarimo buvo kreiptasi ir dėl savo, savo iniciatyvą sudarytų reitingų. Ačiū ponė Kliūtė, pasisakė šešilniai pranešėjai. Udo Bulman dar paprašė žodžio. Prašom, kolega. Dėkui, ponė pirmininkė. Iš principo pritariu reikalavimui, kad esma kuo greičiau pradėtų dirbti. Iš ties geras yra projektas, neturėtumėme jos stabdyti, tačiau negaliu atsispirti pagundai, kaip ir kolega Kliūtė, pasakyti šį bei tą esminio apie tai, ką mes turėtumėme e, toliau daryti teisėkuros srityje, kaip reiktų gilinti šią sritį. Siūlau prisiminti, ką kolega Pitela e, praėjusioje kadencijoje dar padarė, norime, norėjome, atsiprašau, savo laiku kelti temą, kurią šiuo metu diskutuojame ir pabrėžti tai, kad rinkos organizavimas, rinkos struktūra nėra gera. Būtent rinkos neduoda to, ko, ko reikia. Negauna rinkos E, iš paslaugų teikėjų reikalingų paslaugų, ar tai būtų viešos institucijos ar privačios struktūros. Regime daug gerų ir veiksmingų modelių, kaip viską būtų galima pakeisti. Sąžiningai diskutuojant, turime pripažinti, kad mūs, mes nebesame vieniši savo iniciatyvoje, vis daugiau kolegų iš EPP pritarė mūsų iniciatyvai kolega Faber, tam pritarė net kai kurie liberalai, tam pritarė ir iš liberalų frakcijos girdžiu balsų, kad šioje srityje reikia šį beitą nuveikti. Sveikiname tokias tendencijas, bet kolegoms reiktų priminti, kad EPP ir liberalų dauguma devintaisiais metais praėjusioje kadencijoje nubalsavo prieš tokį pasiūlymą. Ir būtent dėl tos priežasties Mums nepavyko pasistumėti į priekį e, praėjusioje kadencijoje, kadangi mes nenorėjome komisijos įpareigoti pagalvoti, ką įmanoma padaryti ir nenorėjome komisijai duoti labai iškių įpareigojimų. Primenu šią pražiopsuotą galimybę ir primenu, vien dėl to, kad galėtumėme žengti keletą drąsių žingsnių, kolega Gigolt kalbėjo apie prastą rinkos organizavimą, reikia daugiau paslaugų tiekėjų, kurie pagerintų situaciją šioje rinkoje. Ačiū, ponė Bulman. Norėčiau tik pažymėti, manyčiau, kad liberalai ir EPP pritarė Adenauerį. Jis visuomet kalbėjo, kad jeigu, kad jei apkaltindavo pakeitus savo nuomonę, jis sakydavo, mm, tikrai nenoriu kasdieną būti neteisus. Niekas neprašo žodžių. Jeigu ne taip, tada žodis teiksim ponui Gozės. Jums buvo užduota nemažai klausimų, prašom atsakyti juos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai didžiai klausiausi to, ką sakė kolegos pasižymėjau pakeitimus, kuriuos jie pasiūlė. Mane, tiesą sakant, nelabai nustebino tai, ką išgirdau. Iš tiesų, reikia šitam reglamentui suteikti formą, tinkamą formą, bet aš nenoriu pernelik daug žvalgytis į praeitį. Galbūt nepakankamai toli paėjome praeitįje, bet praeitįje nebuvo galimybės mums balsuoti vieningai dėl kažkokio pasiūlymo. Tiesiog nebuvo tokio pasiūlymo, dėl kurio, kurio visi balsuotų vieningai. Ir rasti naują e, pajamų modelį netaip, nėra taip jau lengva. Ir taip pat nėra lengva reitinguoti valstybių skolas. Parlamente mes tengiamės užtikrinti priežiūrą per esmą ir komisiją ir taryba nenorėjo to. Jo sakė, kad ne, tai yra neįmanoma. Iš tiesų, tais laikais tai buvo neįmanoma bet šio komiteto narių paramos dėka mums pavyko pasiekti teisėkuros iniciatyvos, kuri įgavo priežiūros paketo formą ir pastebėjome, kad vienintelė esma kompetencija kurios dar jai nėra numatyta, tai yra kreditų reitingavimo agentūrų priežiūra. Ir taip yra dėl to, kad šios ryties priežiūra turi būti atskirta nuo kitų sektorių priežiūros. Aš klausiausi jūsų visų komentarų ir pasistengsiu atsižvelgti į kiek galima daugiau iš jų, pasistengsiu parengti tokį reglamentą, kuris būtų efektyvus, kuris reglamentuotų tokią sritį, kurioje neseniai susidūrėme su nemažomis problemomis ir patyrėme labai nemalonės finansinės pasiekmes. Tačiau nemanau, kad mes turime savo leisti nusigręžti nuo pagrindinių tikslų ir kalbėti apie vietos kreditų reitingavimo agentūras, kurių esma negali prižiūrėti. manau, kad esmai turi išlaikyti pagrindinį savo uždavinį, pagrindinę vaidmenį, stebint e, agentūras ir numatant sankcijas. Aš jums pristatysiu savo darbo tolesnę padėtį lapkričio 9 dieną. Pranešėjau, noriu Jums priminti, kad esmai iš tiesų reikės daugiau išteklių tam, kad galėtų atlikti visas jai numatytas naujas priemonės. Taigi rytoj Teisės reikalų komitetas patvirtins savo nuomonę. Taip pat galiu pastebėti, kad vyks antras diskusijų raundas lapkričio 8 dieną, o balsuosime lapkričio 9. -ąją. Plenarinės sesijos diskusijos vyks gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje Strasbūrė. Dėkoju visiems ir dėkoju pranešėjui. Sėkmės jums tolesnėme darbe. Dabar mes galime keliauti toliau prie 18 darbo atvirkės punkto. Čia turime pranešimą, kurį parengė Darkas Janas Epinkas. Jis parašė puikią knygą apie gegužę. E, taigi jis pristatys ataskaitą dėl 2009 metų konkurencijos politikos. Kiti komitetai rengia savo nuomonės. E, ITRE, IMCO, ENVI, TRAN ir KULT. Tokie yra komitetai rengiantis savo nuomonės. Dabar mes peržiūrėsime pakeitimus. Gerbiamas pranešėjau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte man žodį, kad buvote tokia dosnė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kurie pakeitė pakeitimus dėl 2009 metų konkurencijos politikos ataskaitos keletą pastebėjimų turiu dėl pateiktų e, pakeitimų ir tikiuosi, kad po to vyks vaisinga diskusija. Iki šiol yra pateikta 95 pakeitimai, daugelis iš jų buvo labai vertingi, iš esmės vertingi ir buvo pasiūlyta pergrupuoti e, ar sugrupuoti panašius e, pakeitimus. Kai kurie iš jų, mano nuomonė, atrodė nelabai tinkami arba kurių formuluotė buvo neaiški. Neaiški formuluotė, kurių e, pakeitimų privedė prie to, kad tie pakeitimai, juos reikės skaityti kaip kokią rusišką romaną, o rusiški romanai, kaip žinote, skaitosi labai sunkiai. Aš pritariu pirmam, penktam ir šeštam pakeitimui, taip pat naujiems konstatuojamosiams, naujoms konstatuojamosiams dalims. Uh, 30 ir 40. Tai čia yra pasiūloma nauja, e, naujų minčių mano pak, ataskaitai. 7 ir 8 pakeitimai man atrodo nelabai tinkami, kalbant apie e, konkurencijos e, politikos ataskaitą, kadangi jie daugiau čia kalba apie e, viešosius finansus. Tai iš tiesų yra klausimai, apie kuriuos reikėtų kalbėti, kalbant apie ekonominės valdysenos paketą. E, Taip pat dėl devinto pakeitimo, kurį pakeitė ponas Lambertas, dėl makroekonominių disbalansų. Čia taip pat apie tai reikia kalbėti, kai kalbame apie makroekonominę valdyseną. Keletas pakeitimų taip pat išreiškė nuogastavimus iš parlamento ir pageidavimus išreikšti daugiau informacijos. Šie pakeitimai yra 15, 16, 19, 29 ir taip pat šeši paskutiniai pakeitimai. 80. E, 9 iki 95 pakeitimo. Taip pat buvo pateikti penki pakeitimai dėl laikinos sistemos e, veikimo sustabdymo. Šie pakeitimai yra nuo 30-34, yra labai kitokie pakeitimai. Buvo siūloma netgi e, laikinas priemonės numatyti, bet šio pakeitimo autorė vis čia šiandieną nedalyvauja. E, tų pakeitimų formuluotė buvo nelabai aiški, nes buvo pasakyta, kad e, ilgalaikėje perspektyvoje tokias priemonės reikės visiškai išimti iš vartojimo, jų nebetaikyti, bet manau, kad e, pakeitimo autorė galvoje turi visiškai ką priešingo. Tai galbūt čia mums reikėtų aiškesnės tokio pakeitimo formuluotės. Ir todėl reikės ieškoti kompromiso. Aš siūlau sujungti e, pakeitimus dėl esamų dalių sujungti su naujų dalių pasiūlymais iki 53 pakeitimo. Šios klausimus mes svarstėme su ponu Lambertu ir man tie klausimai taip pat buvo kilę jau anksčiau ir aš noriu pasiūlyti čia e, parengti kompromisinį pakeitimą, kadangi yra keletas pakeitimų, kurie kalba maždaug tais pačiais klausimais. Dėl nuo baudų politikos čia buvo pakeiti e, keturi pakeitimai nuo 67 iki 70. Čia taip pat reikėtų ieškoti kompromiso. 67 pakeitimas, ponios Nefeld, man atrodo priimtinas, bet čia yra numatyta visas sąrašas alternatyvių instrumentų. Čia iš tiesų labai puikiai pakeitimo formuluoti ir man atrodo, kad jos pakeitimo tekstas yra net geresnis negu mano turiu omenyje tekstą. 23-24 pakeitimas dėl žmogiškųjų išteklių. Čia manau, kad formul... dabartiniam formuluotė jau išreiškia pagrindinę mintį ir galima ją palikti, jos nekeičiant. E, tikrai ne mūsų parlamentoj, ne mūsų komitetui tenka uždavinys spręsti tokius klausimus dėl žmogiškųjų išteklių. 54, 5, 6 ir 8 pakeitimai neįneša jokios esminės naudos, jie yra gana abstraktus. 57 pono presėdo pakeitimą galiu paskaityti. Daugiau negu penk, pusė pakeitimų siūlo parlamentui įvertinti e, valstybės pagalbos suteiktos krizės metu naudą. Ir remiantis dabartiniais pasiūlymais, čia turėtų pavykti parengti uh, kompromisinį pakeitimo tekstą. Kai kurie pakeitimai kalba apie mokesčių politiką, o ne konkurencijos politiką. O mokesčiai yra labai keblus klausimas, kaip jūs žinote. Dėl to 27 pono Lamberto pakeitimas, mano nuomonė, turėtų būti skirtas mokesčių politikos e, klausimams arba aplinkosaugos politikos e, reglamentui. 60 pakeitimas, man atrodo, tinkamas. Konkurencija er- energetikos sektoriuje atrodo, kad tai yra labai svarbus šio komiteto interesas. Ir ponė Kochmerin patikė tokį pakeitimą. Jos išreikštas nuogastavimas jau buvo įtrauktas į originalų tekstą, bet siūloma šį tekstą šiek tiek išplėsti. Čia taip pat manau, kad galima ieškoti kompromisinio varianto ir apjungti keletą pakeitimų. Dėl e, bendrųjų ekonominių paslaugų šis klausimas taip pat atrodo labai aktualus šitam komitetui. Pavyzdžiui, 62 pakeitimas pateiktas pono Lamberto. Jis yra susijęs su pono Preseda pakeitimu, bet pono Lamberto pakeitimas yra konkretesnis negu kitas. Aš pritariu 21-22 pakeitimui, kur yra kalbama apie konkurencijos politikos decentralizavimą. Pritariu ponui Lambertui, kad konkurencija žaliovų sektoriuje yra labai svarbi, bet čia nereikėtų apie ją kalbėti, kai kalbame apie žalėją ekonomiką. 26 pakeitimą galime sujungti su kitais panašiais pakeitimais Taip pat, kalbant apie 28 pakeitimą, jam pritarčiau. Čia kalbama apie technologinės nau, priemonės. O 61 pakeitimas kalba apie tai, e, kokios problemos kyla, kai pernelik dosniai yra dalyjami CO2 leidimai. Bet čia yra siūloma įsteigti instituciją, kuri, reglament, kuri stebėtų CO2 leidimų išdavimą, bet mane informavo, kad tokia institucija jau veikia. Vėlgi buvo užduo, iškeltas klausimas, kaip a, kontroliuoti spekuliavimą žaliavų sektoriuje. Čia galima diskutuoti. Pone Makarti nori 89 pakeitimo dėl nebiržinės priekybos Čia vis tik tai klausimas, kuris turi būti skirtas esmai. 74 pakeitimas. Čia prašoma e, užkirsti kelią vertybinių popier, vertybiniais popieriais ir noriu paprašyti pakeitimo autorius paaiškinti, ką jis turi galvoje. Taip pat pakeitimo autorius skiria ypatingą dėmesį 75-76 pakeitime E, tam, ką, jis, e, ką norėčiau, kad patikslintų, nebuvo visiškai aiškus man jo pakeitimai. Čia manau, kad mums taip pat pavyktų e, parengti kompromisinį pakeitimo tekstą. Dėkui. Euh, Dėkojom ponui pranešėjui ir noriu paprašyti šešėlinio pranešėjų pasisakyti. EPP. Ponas Garinš. Uh, Dėkoju pritariu pranešėjui, perskaitęs visus pakeitimus, aš manau, kad tikrai nėra jokių priežasčių galvoti, kad nesusitarsime, neparengsim bendro dokumento. Taip, su ponu Lamberts reikės dar padiskutuoti, bet iš esmės man atrodo, kad didesnių problemų nebus. Taip pat noriu padėkoti kolegoms, kurie aktyviai rengė šį dokumentą. Daugiau nieko nesakysiu. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu Sančias Pesėdo, bet jo nėra, vietojo pasakys ponas Bulman. Aš kalbu pono Sančias Pesėdo vardu. E, tikrai jis nėra abejingas šiam klausimui, tiesiog mūsų komiteto interesus gina Indijoje šiandien. Ačiū ponė Epink už jūsų pasisakymą, už tai, kad vertinote pakeitimus. Taigi jis savo pakeitimais siekė mm, įnešti jiems aktualiausias idėjas, būtent konkurencija tarptautinėje teisėje reikia atsižvelgti į modernizacijos būtinybę, tas pasakyta apie įmonių susijungimą, energetikos, informacinių technologijų sektorius. Būtent e, atsižvelgiamas į tais parengė savo pakeitimus, jis taip pat pabrėžė EP vaidmenį bei mm, siūlo įnešti naują idėją. Mes norime E, savo poziciją, gaunant panašias konkurencinės ataskaitas nuolat sustiprinti, negalima, kad komisija elgtųsi vienašališkai ir išvengtų parlamentinės priežiūros bei parlamento pritarimo. Taip pat antikartelinės priemonės mums aktualios. Ne, norime išvengti JAV žlugimo, kodėl bejėgiškai buvo stebime, kas vyksta. Uh, Ir praeitie šis klausimas buvo mums labai aktualus, toliau diskutuosime, ieškosime protingiausiojo kelio. Kalbant apie finansinės paslaugas, bankų gelbėjimo sistemas būtina užtikrinti, kad nebūtų konkurencijos iškraipimų tiek kai yra intervencijos atvejs, tiek akcijų pardavimo, pasitraukimo iš banko e, atveju. Taip pat visuotinės svarbos paslaugos, aktuali tema mano kolegai, šios paslaugos turi užimti centrinį vaidmenį rinkose, todėl konkurencijos ataskaitoje turėtų būti tam skirta dėmesį. Pone Epink, jūs minėjote, kad kolegos Lambert ir kiti pateikė įdomių pakeitimų reiktų bandyti viską išnagrinėti ir be abejo konstruktyviai su jumis bendrausime, siekdami kompromiso. E, Ačiū už tą konstruktyvę dvasę, o dabar žodis poniai Sofija Infeld, kuri yra Aldi frakcijos šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad aš vėlavau į šį. Iš posėdį šias diskusijas, tačiau kaip ir daugelis mūsų aš turiu būti keliose komitetuose vienu metu ir, na, stengiuosi kiek galėdama. Norėčiau tokia išsakyti vieną labiau bendro pobūdžio pastabą. Tikrai manau, kad pakeitimus dar galėsim peržiūrėti, kai kuriems mes pritarėm, kai kuriem ne. Manau, kad reikėtų prisiminti, kodėl mes vykdom šias diskusijas praeitais metais. Aš buvau atsakinga už tokį klausimą, šiais metais kitas kolega. Kiekvienais metais Europos parlamente vyksta ilgos diskusijos apie konkurencijos politiką ir kiekvieną kartą komisaras maloniai nusišypso, o paskui ir toliau tęsia darbus taip, kaip jis nori. Taip, kai kurie iš mūsų gal pritarė komisijai, mano frakcija pritarė, kitigi galime nepritarti komisijai. Tačiau mes kalbam apie ekonomikos valdymą, apie didesnį bendradarbiavimą. Ir kodėlgi tokiam kontekste konkurencingumo politika turi tiek mažai politinį legitimumo. Aš tikrai nežinau, ar yra kokia šalis, ar vyriausybė, ar nacionalinis parlamentas, kuris renktų ekonomikos politiką, tačiau visiškai nesidomėtų konkurencingumo politiką. Taip, mes turime daugybę sutarčių, aišku, jų negalime keisti per naktį, kai kurie net ir nenori jų keisti, turime jų laikytis ir taip toliau, bet aš manau, kad šių diskusijų rezultatas turėtų būti toks. Komisija turi įsipareigoti laikytis Europos parlamento rekomendacijų. Jeigu jie nenori laikytis mūsų rekomendacijų, tai jie, na, mažų mažiausiai turėtų bent jau paaiškinti, kodėl ne. Kaip žinome, praeitais metais komisija nieko nedarė po diskusijų, prieš tai taip pat. Aš labai tikiuosi, kad šiemet situacija bus kitokia, nes kitaip mes tik švaistom savo laiką. Mes diskutuojam, mes susitarėme dėl pozicijos, tačiau ji taip ir lieka tik popieriuje ir mūsų diskusijos realiai yra bevaisės. Ačiū, poni Intveld. Na, dėje, sutartis yra tokia, kokia yra. Vis dėlto tikiuosi, kad jūsų mintis, jūsų žinia pasieks komisarą Almuniją ir kad jis galbūt paklausys jūsų patarimo. Vis dėlto manau, kad iš konkurencijos direktorato nėra. O jeigu ir yra to direktorato atstovų salėje, tai aš tikiuosi, kad jie perdos jūsų žodžius atitinkamam komisarui. Toliau ponas Lambert žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Na, na bent jau kiekvienais metais galime įdomiai padiskutuoti su įdomiais žmonėm. Manau, reikėtų džiaugtis tokią galimybę. Ačiū ponui pranešėjui už tai, kaip jis sistemiškai sprendžia klausimus ir už tą atvirumą, e, kurį jis rodo, pateikėme nemažai pati, pakeitimų. Esate teisus, gal ne visi jie čia svarbus. Apie tai tikrai padiskutuosime. Tik norėčiau šitą aspektą paliesti dėl mokesčių konkurencijos. Uh, Tai mūsų nuomonė tai buvo labai e, mažas skyrius, kuris buvo išformuotas. Tiesiog reikia patikrinti, ar iš tikrųjų taip yra ir išsiaiškinti, ar egzistuoja, ar neegzistuoja. Ir mūsų įsitikinimu mums reiktų išsiaiškinti, ar egzistuoja nesažininga mokestinė konkurencija, Demonti pranešime apie tai kalbama. Problema yra tai, kad čia bendros rinkos nėra ir to, tokie m, mm, įvykiai iškraipo ją kitose sritise. Jeigu įmanoma kažką pasakyti pranešime, reiktų tą padaryti, nes čia tikrai yra konkurencinis aspektas mokesčių politika. Nekalbame apie suvienodinimą ar panašiai, tiesiog reikia užtikrinti, kad neiškraipiame vidaus rinkos. Uh, būtų tiek, aš nežinau, ką ketinate daryti, ar surenksite šešėlinių mm, pranešėjų sustikimą, ar dvišalių pagrindų susisiekti, tačiau norėčiau žinoti, kaip jūs ketinate renkti kompromisinius pakeitimus. Euh, Tuomet pranešėjų Ir po to, jeigu bus dar norinčių pasisakyti, tai dar guė šešėlinio pranešėjo dar galėtume išklausyti, jeigu jis nedingo, ir taip pat ponas Andrėjas Švab. Ačiū, ponė. Pirmininkė, nuoširdžiai dėkuoju pranešėjui už tai, kad apžvelgė kiekvieną pakeitimą ir jį įvertino. 33 pakeitimas Aš jį pateikiau, susilaukė kritinio vertimo, tačiau mano nuomonė, e, tos priemonės kaip valstybės subsidijos yra būtinos, tačiau aišku turi būti ribotos laike, bet gal norėčiau pakalbėti apie kitą pakeitimą ponios Infeld 67. Ir jis yra daug geresnis negu pradinis siūlomas tekstas bei atspindi, kas vyko 8 metų konkurencijos pranešime. Aš čia buvau pats pranešėjas. Iš tiesų, kiekvienais metais mes diskutuojame apie tai, kokia yra konkurencinė situacija, kaip vystosi konkurencijos teisė, kiekvienas iš skirtingos politinės e, srities bando kažką naujo įnešti. Komisija taip pat apibendrina, kas nutinka nutiko praeitais metais ir neprivalo išsamei pateikti atsakymų į pranešimus, todėl manyčiau, kad likusius neatsakytus klausimus iš praėjusio pranešimo, tai čia dėkuoju už tai ponui Infield, vėl keltumėme, nes jie juk neatsakyti. Čia ypač aktualus yra 67 pakeitimas, būtent, kad pakeitimas vienas 203, bent jau reiktų pabandyti padiskutuoti apie reglamento būtinybę keisti. Komisija nepasakė nei už, nei prieš tokį pasiūlymą, tiesiog patilėjo, todėl reiktų pakartoti klausimą. Tikrai neleisina, kad reformų ir krizės metu e, visiškai pamirštama konkurencinė politika. Be abejo, sąlygos nulėmusios trečiaisiais metais kompromisą nebuvo paprastos, komisija būkštavo, e, kad vėl pradėję nagrinėti mm, šią, šį re, reglamentą susilauksime daug sunkumų ir e, kadangi parlamentas nedaug ką galės toje srityje pasakyti, e, valstybės narės ginčysis be galo ir be krašto, bet aišku, jog tam tikras sritis būtina reformuoti, komisaras e, pasisakė ypač už mažas vidutinės įmonės, jų interesus yra vienas pakeitimas, aš neprisimenu jo numerio ir kad MVI reikia skirti ypatingą dėmesį o tos didelės baudos turėtų būti iš naujo įvertintos, todėl jei pranešėjas neprieštaraus, būtų gerai e, tuos klausimus, kurie buvo keliami praeidės ar užpraeitais metais, vėl įtraukti į pranešimą ir paraginti komisiją vieną kartą atsakyti į šios klausimus. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad esu pasirengęs siekti kompromiso. Ačiū. Daugiau prašymo žodžio neturiu, nesugavusi, tai noriu pasakyti, kad gal galėtumėte kolega pakartoti savo klausimą. Pone Hamilton čia dalyvauja, tai galbūt jį galėtų atsakyti. Ar norėtumėte? Taip gerai. Aš nenoriu prieštarauti pranešėjai, bet mano klausimas buvo labai paprastas. Tai yra, nors Europos komisija turi išskirtinius įgaliojimus konkurencijos politikos klausimais, aš anksčiau jau, kai kalbėjome apie ES ekonominę valdyseną, sakiau, kad konkurencija yra labai logiška viso to dalis ir dėl to net jeigu oficialiai tai patenka į išskirtinę komisijos įgaliojimų srity, komisija turi moralinę pareigą Europos piliečiams reaguoti, išsamei reaguoti į parlamento pasiūlymus. Tai nevyko praėjusiais metais, kaip sakė pana Švab, ir dėl to mes labai tikėtumėmės ir viltumėmės, kad šiais metais viskas vyks kitaip, jeigu komisija to nenori pritarti parlamento pasiūlymams, kad jį išsamei atsakys, kodėl ne. Pone Hamilton, ar norėtumėte atsakyti? Šiaip ar taip jį turės perduoti šitą žinutę komisijai. Na, pane Hamilton, aš noriu pasakyti, kad mes stengsime iš visų jėgų. parole à Monsieur le rapporteur, vous avez. Tuomet žodį suteikiu pranešėjai dar kartelį, jūs buvo užduota nemažai klausimų, užsakyta nemažai komentarų, teks rengti kompromisinius e, pakeitimus ir linkiu jums kuo didžiausiams sėkmės. Tikiuosi, kad jie bus visi e, suprantami ir aiškus. Balsavimas vyks lapkričio 30 dieną, tad laiko dar jums yra parengti tokius pakeitimus, dėl kurių balsuotume teigiamai. Taip pat galėsite surenkti susitikimus su šešėliais pranešėjais, tam taip pat užteks laiko, o po to bus tik, tik lengviau balsuoti 30 lakučio dieną mūsų komitete. Dėkui. Dėl pono Bulman komentaro, pono Sančias Prasėdo komentaro, žinoma, ekonominis interesas yra labai svarbus visiems ir čia svarbiausia yra formuluoti. Ponas Lambers yra pateikęs panašų pakeitimą ir manau, kad mums reikia tiesiog e, pasistengti, kad mūsų tekstas būtų glaustas ir kiek galima iškesnis. Reikia stengtis išvengti, kad jis taptų, abstrakt, kad jis taptų abstraktus. Poniai Infeld galiu pasakyti, kad aš sakiau, kai jūsų nebuvo salėje, kad sveikinu jūsų 67-ąjį pakeitimą, nes jūsų formuluotė net geresnė negu kad mano tekstas, tad jam tikrai pritarčiau. pritarčiau. E, kaip pona Švab sakė, čia reikės dar papildomo darbo tais klausimais, kurie buvo iškelti anksčiau. Ponas Lambertas pakeitė, e, kalbėjo apie vertinimo departamentą, skyrių, aš sakiau, kad mano nuomonė tokia institucija, tokia organizacija jau veikia. O jūs sakote, kad jo nebėra. Na, teks mums išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Ir jeigu toks skyrius iš tikrųjų yra įsteigtas, tai reikės pažiūrėti, ar jisai veiksnus ar ne. Dėl pono Švab pakeitimo, tai galbūt čia yra vertimo klausimas, nes aš žiūriu į anglišką vertimą, kurio kalbama in the long term, kalbama per ilgalaikę perspektyvą ir priemonės, kurios yra numatytos trumpalaikėje perspektyvo, trumpalaikė perspektyvoje. Jūs, jūs EPP narė, ponia Sajas, teigia, kad reikėtų kitos formuluotės ir sakyti, kaip galima greičiau as soon as possible. Na, nežinau, ar tokia formuluotė būtų tinkama, čia dar reikės mums pasitarti. Ir Galiausiai dėl pačios procedūros. Aš norėčiau susitikti su šešėliniais pranešėjais tam, kad aptiktume tas, tuos klausimus, dėl kurių pavyks rasti kompromisus. Tada parengtume kompromisinį tekstą ir galėtume prieiti prie visiems priimtinos pozicijos. Ir, ponė pirmininkė, tas masažas komisarui, aš gal paliksiu šitą malonumą, ponė Infeld. Dėkoju. Ar komisijos atstovai norėtų sureaguoti ir atsakyti į klausimus? Ar yra toks pagalbinis skyrius? Ar jisai veikia, ar jis tik tai visą dieną gerą kavą? Ačiū pirmininkė, taip iš ties yra toksai skyrius, bet jis nėra apsiribojęs vien tik tai fizinė, fis, atsiprašau, fiskalinė piniginė pagalba. Jie sprendžia ir kitus klausimus, rengia ataskaitas kas du metus. Tačiau mokestinius klausimus jie taip pat sprendžia ir spaudoje karts nuo karto mm, randate informacijos apie pagalbą valstybėms ir dažnai tą informaciją pateikinė mūsų skyrius. Taip pat noriu pabrėžti, kad, na, net jei skyrius ir neegzistuotų, komisija vienai par kitaip e, peržiūrinėtų visus su pagalba susijusius klausimus. Pirmininkė, norėčiau gauti daugiau detalių sakote, jei nebūtų tokios skyriaus, klausimas vis tiek būtų išnagrinėtas. Tačiau reikia suprasti, kad kalbam apie labai techniškus klausimus ir realaus poveikio sulauksime tik tuo met, jei klausimus svarstys patyrę kvalifikuoti žmonės. Ir klausimas būtų toks, kiek kvalifikuotų žmonių dirba ir sprendžia mokesčių klausimus, kiek žmonių už tai atsakingi ir kiek laiko skiria mokesčių sistemų nagrinėjimui ir e, neleistinos pagalbos klausimo svarstymui. Ar norite dabar atsakyti raštu? Ačiū pirmininkė. Jūs reikalaujate labai detalaus atsakymo, tad aš jį pateiksiu raštu. Bet turiu pasakyti, kad na, yra žmonių, kurie dirba mokesnės pagalbos skyriuje, tačiau jie nesvarsto vien tik tai šių klausimų, jie svarsto ir platesnius klausimus. Tad prašau, ponas Lamberts, gavote atsakymą, jų žinios nėra tokios plačios kaip mūsų. Tuo galime baigti šią diskusiją. Kaip jau sakiau, balsavimas vyks lapkričio 30 o tuo metu dar bus pateikta ir kitų kompromisinių pakeitimų. Aš kaip narė šio komiteto dar norėčiau pasakyti, kad būtų gerai, jei mes galų galę susitartumėm dėl kompromisinių pakeitimų ir kad tai padarytumėm iš anksto, o ne išvakarėse prieš balsavimą arba naktį prieš balsavimą juk tas toks naktinis darbas ne visuomet labai linksmas ir tikrai būtų smagu, jei mes dėl kompromisinių pakeitimų sustartumėm iš anksto. Ir gerai būtų, kad tuo met liktų pakankamai laiko visiems įsigilinti į tuos pakeitimus. Tad dėkoju. Kitas darbo atvarkės klausimas yra punktas kiti klausimai. Ar būtų kokių pasiūlymų? Ne, panašu, kad ne. Tuomet kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 8 dieną, tai bus pirmadienis, tai bus posėdis po piet nuo 3 iki 6.30 ir kitas, ir po to dar posėdis bus lapkričio 9 dieną, tai bus antradienis, o dabar posėdį baigėme.